Visų pirma, balsuosime dėl albinizmų sergančių asmenų padėties Afrikoje. Ir būtent šiame kontekste minėtos kolega ir pasisakė. Taigi dėl padėties Afrikoje prieš Malaviją vienas balsavimas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau bendras pasiūlymas priimti rezoliuciją, kurį pateikė šešios frakcijos dėl Bahreino. Pirmas punktas, pirminis tekstas, kas už, kas ačiū, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas punktas, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 punktas. Trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 14 punktas. Pirminis tekstas dėl trijų dalių. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias punktas už. Prieš susilaikė ta pati dauguma pritarta. Ketvirtas pakeitimas vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Pritarta. E, konstatuojamosios dalies punktas, e, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau. Periname prie Mienmaro. Mienmaras ypač rohinių padėtis. Po ketvirto punkto pirmas pakeitimas vardinių balsavimo balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Gerai, tikrinkime, sako pirmininkas. Tikriname, kai balsavome, balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas už, prieš. Sus... Tikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Pritarta. Ir toliau dėl visos rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Taip žinoma, ponas Gomeš. Atsiprašau, ponas Gol Golniš. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų tokį lygiai teisiškumų užtikrinimą. Remiuosi 166 mūsų reglamentų straipsnių. Aš nepritariu kolegos žodžiams, jūs kalbėjote, kad tas straipsnis jam turėtų būti pritaikytas. Mes ne iš tų pačių politinių partijų. Tiesiog norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, kad 166 straipsnis jums suteikia teisę bausti deputatą, kuris e, labai e, smarkiai trūkdo posėdžiui, kuris neleidžia kolegoms pasisakyti, kuris mosikuoja, gestikuliuoja ir kuris paragintas laikytis tvarkos, e, toliau ją drumščia. Man tai yra tekę patirti, ką reiškia šis straipsnis, bet tas straipsnis jums neleidžia cenzuruoti to, ką sako deputatas ar jis elgėsi skandalingai, ar, ar kaip nors panašiai. Nes jeigu jūs pradėsite taip elgtis, tai būtų iš tikrųjų neprimtina. Kai aš būsiu parlamento pirmininkas, aš tikrai kitaip traktuosiu šios raipsio nuostatas. Aš manau, kad jūsų elgesys nerodo pagarbos demokratijai ir laisvė. Jūs negalite bausti deputatų taip, kaip jūs nulatos dabar tai darote. Jūs negalite bausti žmonių už tai, ką jie sako. Na, atsargiai, ponė Golniš. Ponas Korvin Mikė per paskutinę e, plenarnę sesiją, kalbėdamas čia apie pabėgėlius atvykstančius čia, sakė, kad tai yra e, šiukšlės, žmogiškos šiukšlės, kurios iš Afrikos pilamos į mūsų į Europos teritoriją ir aš laikausi savo sprendimo pritaikyti sankciją už tai. Wir kommen jetzt zum Bericht Kovacev über die 71. Toliau. E, Korpito pranešimas 21-osios Junktinių tautų asamblėjos sesijos. Kovačev, atsiprašau. Pirmas punktas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Dabar e, pirmas punktas, pradinis seksas už, prieš susilaikę pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikę pritarta. Pirmas punktas F punktas, pirminis tekstas vardiniu balsavimu, balsuojame. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau. Antras pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta Atmestas. Pirminis tekstas keturios dalis. Pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas pakeitimas vardiniu balsavimu. Balsuojame. Ar visi balsavo? Ba balsuoti baigiame. Pritarta. Pirminis tekstas, e, pirmas punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. AD įtrauka, pirminis tekstas, vardiniu balsavimu balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. AM įtrauka pirminis e, tekstas, vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Pritarta. Šau, balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar periname prie aštuntojo pakeitimo. Už, prieš, susilaikę, pritarta tikriname, bet prašau visų aukščiau kelti rankas, kad jas matyčiau. Ar elektroniniu balsavimu balsuojame? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Tas angenomė. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Pirminis tekstas e, AP punkto už prieš susilaikę pritarta. Pirminis e, tekstas AQ už prieš susilaikę pritarta. Po AR penktas pakeitimas už prieš susilaikę pritar, atmesta. Pirmas punktas AS punktas. Ketvirta dalis už Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antro... Trečioji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Tai ketvirtoji dalis už, prieš susilaikė taip pat pritarta. Trečias pakeitimas – vardinių balsavimų. Balsuojame. Stimt. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ir dabar pirminis tekstas. A, V. Dėl trijų dalių pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, taip pat pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, taip pat pritarta. A, W, pirminis tekstas. Dėl dviejų dalių pirmų už, prieš, susilaikė pritata. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė taip pat atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos su pakeitimais vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Kovačev pranešimui pritarta. Toliau ponios Stevens pranešimas Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas, pirmoji dalis dvi dalis. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaiko, taip pat patrinta 15 dalis pradinis tekstas. Už, prieš, susilaiko, patrinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patrinta 16 pastraipa, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patrinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patrinta. 25 Pradinis tekstas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta 28. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta 31 pastraipa, pirmoji dalis kas už, prieš, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta 358 už, prieš susilaiko padaryta, antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Penkta dalis, pirmo dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, antra dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, trečioji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta Atmesta. 97 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 98 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 99 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 110 punktas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. Gerai, elektroninis patikrinimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 116. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis. Taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 118 pradinė dalis tekstas už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 147 pradinis tekstas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 149 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Taip pat patvirtinta 165 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtina antroji dalis už, prieš, susilaiko. Atmesta. Patikrinsime elektroninius balsavimus. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau Z konstatuojamoji dalis. Pradinis tekstas dvi dalis. Pirmoji dalis už. E, tai yra vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. Vos vos. Antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. A, A konstatuojamoji dalis. Pradinis tekstas. Pirmoji dalis vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ir antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Na, o dabar balsavimas dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimo. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta. Dabar periname dėl prieštaravimų pagal taisyklę 106, leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą. Po trečiosios dalies ketvirtas pradinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Toliau 20 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 21 už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau. A. Konstatuojama dalis, pradinis tekstas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. Nu, elektroninis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Jeigu nekelsit e, pakankamai aukštai rankų, kaip aš galiu pamatyti, kaip jūs balsuojate, tikriname. Pradedame balsavimą. Ar jūs balsavote? Ar visi jau balsavote? Baigiame. Patvirtintas. B konstatuojama dalis, pradinis tekstas už, prieš, susilaiko reikia patikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas. Toliau pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. C konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas už, prieš susilaiko patvirtinta. Po C dalies antras pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Kaip norite, patikrinsime elektroniniu būdu, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 12 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 13 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko atmestas. 7 už, prieš, susilaiko atmestas. 8 už, prieš, susilaiko atmestas susilaiko atmestas. Devintas už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtas už, prieš susilaiko atmestas. Trečiasis už, prieš susilaiko atmestas. Keturioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penkioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. 16 už, prieš, susilaiko, taip pat patvirtintas 17 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 18 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 19 už, prieš, susilaiko, taip pat patvirtintas, toliau balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta.